Us, start, you know, Pradėkime paaiškinimus dėl balsavimo. Ponas Dalton, prašau. Dėkoju pirmininkė. Rob Wainwright, mano kolega, Europolas tapo tokia institucija, kuri dalinasi informaciją tarp nacionalinių institucijų. Šiandien buvo suteiktas jai dar vienas mandatas, dar vienas instrumentas, kovojant su terorizmu ir nusikalstamumu. Europolas, Europinis Europolo skyrius, kuris kovoja su e, terorizmu, jau veikia metus ir per pirmus šešis mėnesius savo veiklos jau gavo daugybę informacijos ir sugebėjo labai daug nuveikti. Šis dokumentas leis Europolui artimiausių metų dar labiau sustiprėti ir geriau kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir e, tarptautiniu terorizmu. Dėl to aš balsavau už šį pranešimą. Ačiū. Dėkojame. Kolegos. Prašau jūsų elgtis šiek tiek ramiau, kad kolegos galėtų pasisakyti. Pone Morvai. Dėkoju. Europolas yra policijos bendradarbiavimo Europoje institucija. Tai yra prevencinė institucija, kuri kovoja su terorizmu, priekyba žmonėmis ir kitais neigiamais reiškiniais. Mielos kolegės, mėly kolegos, ar nemanote, kad atėjo menas, metas išsikviesti Europolo vadovus į parlamentą, kad jie paaiškintų, ko jie pasiekė naudodamiesi ES pinigais. Aš dažnai gaunu laiškus iš piliečių, kurie klausia, kam tas Europolas yra reikalingas. Gal Europos policijos organai patys leido įvykti tiems teroristiniams veiksmams, kad pateisintų savo egzistavimą? Ką gali Europolas pateikti, kokius duomenis pateikti apie tai, kokias, kokių prevencijų, veiks, prevencijų veiksmų jie ėmėsi, ką nuveikė, nieko negali pateikti. Toliau, kolega Pošpišiau. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad aš negaliu pritarti tam, kad būtų kuriama Europos prokuratura, nes, bet tas projektas, kuris nekuria institucijos, turi tikslą sustiprinti Europolą ir sustiprinti jo atliekamas funk, funkcijas. Europolas ateityje turės įvairioms policijos institucijoms teikti informaciją apie tendencijas įvairias, apie tai, kaip vystosi organizuotas nusikalstumumas, informacija susijusia su kova su terorizmu. Ir kad Europolas galėtų tinkamai reaguoti, jam būtina turėti informaciją iš įvairių valstybių narių. Todėl pritariu šiam siūlymui, kuris e, pirmiausia siekia sustiprinti Europolo vaidmenį kovoje su terorizmu. Aš norėčiau, kad Europolas tą funkciją tinkamai atliktų. Ačiū. Pone Makoviai. Europolo mandat, mandatas tiesiogiai susijęs su Europos piliečių saugumu. ES turi turėti modernę duomenų bazę ir moderniai valdomą duomenų bazę. Pagal ši organizacija gali bendradarbiauti ir su privačiais asmenimis, ir su tarptautinėmis organizacijomis be duomenų, efektyvaus duomenų apsikeitimo, be bendradarbiavimo mes negalėsime kovoti su tarptautiniu terorizmu ir tarptautiniu nusikalstamumu. 23 valstybės iš ES nesiunčia naujausios informacijos Europolui. Pavyzdžiui, nesiunčia informacijos iš Šengeno duomenų, duomenų bazę ar kitas. Tai reiškia, kad Šengeno duomenų Sistema neturi naujausios informacijos apie asmenis, kurie galbūt kelia pavojų ES, kurie galbūt yra džihadistų kovotojų grupių nariai. Taigi noriu paprašyti valstybių narių vykdyti savo įsipareigojimus ir siūsti duomenis į Šengeno duomenų bazę. Ponas Hanan, dėkoju pirmininkė. Žinome, kad nusikalstamumas sienų nepažįsta. Tai yra tikrai visų mūsų įsitikinimas ir tai tiesa. Ir Europoje mes bendrau, bendradarbiaujame tarp valstybių, yra Interpolas, yra susitarimai ir pripažinimai, teismo sprendimų pripažinimai valstybėse narėse. Visa tai egzistuoja, bet Europolas tai ne tai. Europolas, kaip kolega ką tik sakė, tai yra federalinės policijos kūrimas. Tai yra Europos uh, FBI, kurią mes mėginame įkurti. Tai yra sąjunga, asimiliacija, suvienijimas. Ar tikrai mums to reikia? Lies paldies jums prie. Dėkui, kolega Mamikins. Dėkoju. Reglamentas, kurį siūlo taryba, leis pagerinti duomenų apdorojimo sistemų panaudojimą, kurią naudojasi Europolas. Šis dokumentas įsigalios nuo gegužės mėnesio 2017 metais. Agentūra tuomet jau bus dirbanti žymiai efektyviau. Tad bus iš tikrųjų daug daugiau potencialo šios agentūros efektyvumui siekti. Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai galės vertinti Europolo veiklą, nes tai yra speciali Europos struktūra, bus padidintas jos biudžetas, tai reiškia, kad bus geriau keičiamas informacija. Ačiū. Dėkoju, kolega Arnot. Dėkoju. Na taip, saugumas e, yra svarbus dalykas. Mes norime pasiekti tokias organizacijas kaip Europolas ir panašiai. Mes norime dirbti, pavyzdžiui, kartu Junktinėje karalystėje su įvairiais tinklais. Tačiau lieka tam tikro susirūpinimo, nes trūksta Europole skaidrumo. E, Junktinėje karalystėje susidaro toks įspūdis, kad jeigu bus pasitraukta iš ES, bus prarastas saugumas. Tačiau Scotland Yardas jaučiasi atsakingas už saugumo užtikrinimą. E, taip pat sakoma, kad bus neaišku, kokių privalumų būtų galima rasti už to tiklo ribų. Yra įvairių šalių ir netaip svarbu, ar mes būtume ES dalis ar ne, tas bendradarbiavimas bus įmanomas. Nacionaliniu lygmeniu mes bendradarbiaujame rengdami mokymus įvairius, bet mums nereikia tam ES, galima labai sėkmingai dirbti kartu ir stiprinti nacionalinius tinklus ir taip galime būti geriau pasirengę atremti esamus iššūkius. Dėkoju. Kolega Mauliu. Manau, kad ši nuostata yra nukreipta teisinga linkme. Stiprinti Europolą tai reiškia, kad bus stiprinamas saugumas visų piliečių Europos Sąjungoje. Manau, kad keitimasis informacija turi atitikti labai aiškius, griežtus kriterijus, kad būtų galima užtikrinti informacijos rinkimo tuos pačius kriterijus visur ir visiems, kad būtų galima užtikrinti tinkamą kovą su tuo, kas vyksta internete nelegalaus, pavyzdžiui, jaunimo verbavimas, fundamentalizmo idėjų, terorizmo idėjų platinimas ir panašiai. Būtent dėl to aš paremiau šį pranešimą, džiaugiuosi, kad priėmėm tokį sprendimą. Ačiū. Panas Polčiakas. Mhm. Dėkoju, ponė Pirminkas, man suteiktą žodį. Akivaizdu, kad e, nusikaltėliai neapsiriboja valstybių sienomis. Jie bendradarbiauja jau daug seniau už visus. Europolas be abejo čia susidurs su iššūkiais. Tai yra ta agentūra, kur būtina dar labiau stiprinti policijos bendradarbiavimą. Jos dėka būtina tai daryti. Aš paremiau šį pranešimą Tačiau čia nekalbama apie federalinės šalių policijas. Be abejo, bendradarbiavimą būtina gilinti, bendradarbiavimas turi vykti pagal tam tikras taisyklės. Džiugu, kad pranešime nevengiama šios temos ir dėl to man buvo džiugu jį paremti. Ponas Kelė. Ačiū, panė pirmininkė. Kaip ir daugelis parlamentarų, aš balsavau už šį pranešimą ir man labai malonu jį paremti. Tai reiškia, kad mes suteikiame atitinkamoms institucijoms priemonės, kuriomis jos gali kovoti prieš e, terorizmą ir kibernetinius nusikaltimus. Mes prieš kelias savaitės būtent e, balsavome panašių klausimų dėl keliaivių duomenų įrašų Aš manau, kad mes darome pažangą kovodami su terorizmu. Tai yra tikrai e, puikus rezultatas. Tai reiškia, kad mūsų piliečiai, mūsų žmonės žinos, kad Europa bus saugesnė ir apsaugos jos pačius ateityje. Mes dar papildomai suteiksime 2 milijonus eurų Europolui. Ir iš, tik, iš tiesų mes žengime teisingą linkmę. Ačiū. Dabar periname prie rekomendacijos dėl antro svarstymo, prie Vikstrom. Vikstrom pranešimo dabar ponė Vikstrom žodis. Ačiū. Iš tikrųjų, tas pavadinimas mums yra tiksliau tas, tas, e, tas vardas iš tiesų mums yra žinomas. Pone Vikstrė. Nes mes žinome, e, kad e, iš esmės jį kalba apie tokius dalykus, kurie susiję ir su mūsų Vengrijos piliečiais. Dabar mes kalbame apie kitus žmonės, kurie nori patekti į Europą, kurie galėtų, žinoma, būti darbo jėga, jie galėtų studijuoti ir mokytis. Tai būtent studentai iš trečiųjų šalių. Trečiųjų šalių piliečiai yra tikrai puikiai išsilavinę, jie galėtų būti tinkama darbo vieta, jie galėtų sudaryti darbo jėgos rezervą. Taigi, ponia Vikstram, paklauskite Vengrijos mokslininkus, studentų, bedarbių ką jie mano apie jūsų šlikščius tekstus. Pone Makovei. Ačiū. Iš tiesų, studentų, stažuotojų, savanorių mainai prisideda prie to, kad jaunoji karta galės pasiruošti ateičiai. Kai ką mes jau nuveikėme šioje srityje, jaunos kartos judumas yra labai svarbus. Tai prisideda prie mūsų konkurencingumo didinimo bei, bei mūsų darbo jėgos kvalifikacijos gerinimo. Jeigu mes būsim konkurencingesni, tai darbo jėga bus tinkamai kvalifikuota ir našiau dirbs. Ir iš to naudo, žinoma, turės ir visa visuomenė. Atverdami sienas Europos į ES valstybės narės piliečiams iš trečiųjų šalių, mes turime e, parengti tinkamas priemonės, kad apsisaugotume nuo žmonių, kurie apsimeta norintys studijuoti arba savanoriauti, kad jie net neštų ekstremizmo į Europą. Ponas Paspišilas. Ponas Paspišil, ačiū, ponė pirmininkė, remiu šį projektą, šį tekstą. Aš manau, kad Tas dokumentas padeda įtvirtinti jaunų žmonių, mokslininkų, e, akademikų judumą. E, mes turime nu, nubriežti taisyklės, kurios būtų vienodos visur, kad mokslininkas ar studentas iš trečiosios šalies galėtų atvykti į ES bet kurią valstybę ir vykdyti savo veiklą. E, proto atvykimas į ES yra tas dalykas, kurią galėtume vadinti pozityvę tendenciją. Tai pagerins ES vykdomus mokslo tyrimus, jų kokybę ir tai turės įtakos taip pat Europos pramoniai ir kitoms rytims, kur tie žmonės įgyja kvalifikaciją galės pritaikyti savo žinias. Tai padidins ES konkurencingumą lyginant e, su tokiomis e, galiomis kaip Japonija ar JAV. Dėkoju. Dėkoju, ponė vicepirmininkė. Vykstančiai kriziai matome, kad ji pereina nacionalinės sienas. Mes matome, kad nelegalus migrantai atvyksta vis gausiau Europos Sąjungą Be abejo, jeigu jūs norite, kad mes būtume viena šalis, tai reikėtų gal ir vidinių sienų jokių. Priimkim tada migrantus. Bet dabar mes kalbame apie dogmą. Mes kalbame apie kažkokį žingsnį, apie kurio praktinės pasiekmes dabar negalvojame. Mes įstumsime save, bijome būti, bijome save įstumti į e, izolaciją, todėl priimame žmonės. Birželio 21 E, pamatysime, kaip tos problemos taps mūsų problemomis. Mes išlaikėme savo valiutą, pasų kontrolę, mes galime e, at, užtikrinti tam tikrą kontrolę ir linkėčiau visiems susigaudyti labiau šiame pasaulyje prieš priimant sprendimus. Lies paldies Jums priekšsėdėtai, kungs. Ponas Mamikins, dėkoju pirmininkė. Milijonai trečiųjų valstybių piliečių kasmet atvyksta į Europos Sąjungą Jie siekia studijuoti, dirbti savanoriais, būti tyrėjais ir panašiai. Naujosios direktyvos tikslas yra pagerinti sąlygas šiems žmonėms atvykti. Tačiau valstybės turėtų turėti ir savo taisyklės ir turėti teisę kontroliuoti atvykstančių žmonių skaičių bei kontroliuoti tam, kad galėtų apsaugoti savo kultūrą, savo kalbą ir panašiai. Žinoma, reikėtų leisti ir studentams atvykstantiems į ES šiek tiek padirbėti iki 15 valandų per savaitę. Stažuotojai galėtų pasilikti ES neilgiau kaip 6 mėnesius, tačiau valstybė narė galėtų, galėtų pati pailginti laikotarpį, kurį jie gali pasilikti. Visos šios nuostatos yra dokumentai ir dėl to aš laikau jį gerų dokumentų. Ačiū. Toliau ponas Polčak. Dėkoju, pane pirmininkė. Jaunimo mobilumo tema pranešimas, e, apimantis mainų klausimus, apimantis kompetencijos plėtojimą, yra tas dalykas, kuriam galiu pritarti. Yra klausimų be abejo susijusių saugumu, jų nevalia nematyti. Reikia iškelti klausimą dėl to, kad būtų tinkamai kontroliuojami tie žmonės, kurie atvyks. Tačiau saugumo klausimai negali trukdyti vykdyti jaunimo mainų gali, aišku, kilti tam tikros rizikos, bet šiaip ar taip negalime juk išvengti bet kokio, kad ir mažiausio pavojaus. Jokies rytyje. Tad nemanau, kad reikia trukdyti vystytis kontaktams tarp mokslininkų, tarp universitetų. Tai nebūtų teisingas kelias. Manau, kad mainai gali pagerinti mokslo kokybę. Tai suteiks naują impulsą ES mokslui Ir aš siūlyčiau, džiaugiuosi, kad pritariau šiam pranešimui. E, Ponas Keliai, dėkoju, pirmininkė. Aš manau, kad šio dokumento nuostatos yra puikios ir gali būti naudingos ne tik Europai, bet ir kitoms besivystančioms šalims. Taip, ES labai daug padarė besivystančių šalių labui pastaruos, per pastaruosius dešimtmečius, teikė pagalbą ir panašiai. Tačiau dabar įgyvendindama šias nuostatas, ji tą galės daryti dar intensyviau. Asmenys, kurie yra talentingi, tačiau neturi galimybių pasinaudoti savo gebėjimais savo šalyse, galės atvykti į ES ir tapti čia tyrėjais ar studijuoti galės mokytis, dirbti savanoriais. Ir jeigu jie pasiliks Europos Sąjungoje, tai galės prisidėti prie jos gerovės, o jeigu grįš į savo valstybės narės, tai galės ten panaudoti savo patirtį, kurti verslą ir kelti tų šalių ekonomiką. Taigi manau, kad ši rekomendacija tikrai yra puiki. Ačiū. Dėkoju. Toliau pereisime prie kito dokumento. Rezoliucijos pasiūlymas dėl sanglaudos politikos stiprinimo. Pone Morvai. Sanglaudos lėšos yra minimos šiame dokumente. Jos turėtų pasitarnauti tam tikram tikslui. Man suvienodinti valstybės, mažiau turtingas priartinti prie turtingesnių. Reikėtų kai kuriuos pasiūlymus panagrinėti atidžiau, kaip galima kurti papildomas darbo vietas, naudojantis sanglaudos fondų lėšomis. Ar tikrai kas nors ištyrė, ar tie projektai tikrai tokie naudingi, kokie yra sakoma ir ar žmonės pasinaudojo tais projektais, ar kas nors informaciją atitinkamą gavo apie tai, kad tie projektai vyksta. Man atrodo, kad tik vyriausybės draugai ir artimieji gauna lėšas iš šių fondų. Dauguma lėšų ar šiaip ar taip jau yra išdalintos, išdalintos tarp savųjų, korumpuotų draugų ir artimųjų rateliuose. Žinoma, kad reikia mažinti skirtumus tarp turtingų ir neturtingų valstybių, bet ne taip, kaip tai daroma dabar. Ačiū. Kolega Šiogor. Svarbiausias dalykas anglautos politikoje yra priartinti neturtingas valstybės prie turtingesnių. Tam yra daugybė priežasčių ir daugybė priemonių. Viena iš priemonių - konkurencingumo skatinimas. Bendra rinka neveiks, jeigu bus tokie dideli skirtumai tarp valstybių narių tiek intra, infrastruktūros, tiek paslaugų kokybės požiūrių. Sanglaudos politika tai nėra paramos teikimas. Kartais politikai naudojasi paramos savoką, tačiau tai netiesa. Rytų Europos valstybės negali taip greitai prisitaikyti prie vakarų standartų. O tai reiškia, kad vis mažiau žmonių tiki Europos projektu, Europos ateitimi. Manau, kad reikia, kad po 2020 metų lėšų sanglaudos politikai būtų skirta niekiek nemažiau nei dabar. Tai yra ir senųjų valstybių intereso dalykas. Lopes Bermėjo. Ačiū pirmininkė. Deja, turėjau susilaikyti balsuodamas dėl šio dokumento. Tačiau mes negalime atsijėti lėšų išdalymo nuo tam tikrų regioninių specifikų. Krizė buvo, žinoma, didžiulis krūvis kai kurioms valstybėms narėms, bet turime pripažinti, kad reikėjo ir tam tikrų struktūrinių reformų. Ir aš manau, kad būtent struktūriniai dalykai ir daro, sudaro tos didžiausius skirtumus Europos Sąjungoje. Mes turime stengtis, kad Europos ekonomika galėtų būti konkurencinga visame pasaulyje. Žinoma, tai tiesa, tačiau privatizacija kai kuriuose regionuose pasiekė tokį mastą, kurios ir jos pasiekmes yra tikrai tragiškos. Mes negalime vien tik tai remtis didžiojo kapitalo nustatytais prioritetais. Turime surasti kitą naują socialinį modelį Europai kad valstybės narės, regionai pradėtų fondus, lėšas valdyti kitaip. Lygi šiol piliečių niekas neklausydavo ir viešojo sektorius lėšos tiesiog būdavo atiduodamos privačiam sektoriui. Tai neteisinga. Ačiū toliau, ponė Makovėjai. Dėkoju. 360 milijon, milijardų eurų buvo skirta 14-20 metams, tai trešdalis ES biudžeto. 7-13 metais buvo labai didelių problemų įgyvendinant projektus, kurie buvo finansuojami iš sanglaudos fondų lėšų. Valstybėse narėse tiesiog trūko pajėgumų, valstybės sektoriaus administracinių pajėgumų, taip pat buvo labai sudėtingos biurokratinės procedūros, kurios apsunkindavo proceso, visą procesą ir lėšų įsisavinimą. Kai kur ir korupcija buvo didžiulė problema, arba paprasčiausiai viešasis sektorius buvo nekompetitingas įgyvendinti projektus. Džiaugiuosi, kad komisija dabar pasiūlė įsteigti nepriklausomą ekspertų darbo grupę, kuri peržiūrės visas e, procedūras, pagal kurias yra finansuojami iš šių fondų ES projektai. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas yra skaidrumas. Reikia, kad visi žinotų, kas gavo, kiek, kiek, tai, kiek koks projektas kainavo ir kokia buvo jo sėkmė. Toliau ponas Mamikins. Ačiū pirmininkė. Sanglaudos politika, kaip žinome, yra viena iš svarbiausių ES politikos ryčių. Ir mano valstybė, ir kitos valstybės gauna kasmet nemažai lėšų, bet nepasisavina jų tiek, kiek galėtų, dėl to, kad egzistuoja didžiulės biurokratinės kliūtis, dėl to, kad trūksta informacijos ir gebėjimų. Manau, kad tai labai riboja daugelio sektorių, noriu pri... paskatinti ir pritarti tiems, kurie uh, siūlo komisijai geriau informuoti apie esančias galimybes ir kad tie, kurie galėtų gauti naudos iš tų projektų, galėtų jais pasinaudoti. Kiekvienu planavimo laikotarpiu kiekviena valstybė turėtų gauti pakankamai informacijos ir gauti lėšas, jeigu tos lėšos nepanaudojamos per tam tikrą planavimo, programavimo laikotarpį, tai kitą laikotarpį jis, jis turėtų gauti mažesnės lėšas. Dėkoju. Panas Polčiak, dėkoju. Iš tikrųjų, sanklaudos politikoje daug problemų, per nereik daug administracijos, biurokratijos. E, Sanglaudos politika nėra susitelkusi į rezultato siekimą. Ir Be abejo, su, suprantame, kad jį teikia ir naudos, tačiau esu susitikinusi, kad ta politika yra tai, kuo Europa turėtų didžiuotis. Tačiau pirmiausia, reikia įveikti tuos skirtumus tarp regionų, tarp šalių. Ir tai gali būti veiksminga, nepaisant tų problemų, kurios egzistuoja šios politikos ir tie bus daryti ekspertų grupė, kurie turi rasti tą receptą kaip supaprastinti ES priemonių panaudojimą. Aš laukiu nekantriai, kokie bus tos grupės darbo rezultatai, būtent tą politiką gaivinti. Ačiū. Dėkoju. Rinkimai e, parodė E, rezultatus. Ir dabar sakoma, kad štai bibliotekoms, muziejams, teatrams, e, kelių saugumo priemonėms nėra, priemonėms nėra pinigų. Ir tai sako politinės partijos, kurios išleido milijonus svarų uh, jungtinės karalystės mokesčių mokėtojų pinigų, kad galėtų priartėti prie ES valdysenos principų įgyvendinti tą e, sanglautos politiką. Bet tai reiškia, kad su gerais su, su blogais dalykais atsisakome ir visų gerų dalykų. Tai yra blogai. Aš balsavau prieš šias priemonės, nes aš nepritariu ES politikai šioje srityje. Ir aš nuolatos būsiu prieš tai, kad ES išleistų Junktinės karalystės mokesčių mokėtojų pinigus pagal savo nuožiūrą. Ačiū, ponas Keriai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dar kartą noriu pasakyti, kad balsavau už šią rekomendaciją, nes manau, kad tai yra puikiai politika. Sanglaudos politika yra puikiai idėja. Apie 3 milijardus eurų e, yra numatyti mūsų aptariamam laikotarpiu sanglaudos politikai gyvendinti. Aš tikiuosi, kad po šio laikotarpio ta politika, ta politika tęsis toliau, nes matome, kiek buvo daug nuveikta ES gyvendinant. Mes taip pat matome, kaip e, geriau e, begyvenantis turtingesni rajonai ir, ir šalis padeda silpniau gyvenantiems. Mes savo šalyje e, gyvenome pakankamai skurdžiai, sulaukėme bendrijos pinigų ir štai dabar tampame viena iš turtingiausių ES valstybių. Ir mes taip pat dabar jau galime padėti kitiems. Aš galiu pritarti Štai kam reikia plačiau reklamuoti sanglaudos politikos dėka pasiektus rezultatus, kad e, tai būtų populiaresnė politika. O jūs, regis, ir toliau mokate pinigus, sako pirmininkas Europos Sąjungai. Dabar savo posėdį stabdome iki 15 valandos.